il presidente. sono pronte le schede? allora riprendiamo la seduta grazie. tęsiame posėdį. ačiū visiems. naujieji biuleteniai išspausdinti, todėl galime pradėti antrą balsavimo raundą ir išrinkti likusius tris vicepirmininkus. Turime pakeisti ponę Taler, vieną iš balsų skaičiuotojų. Deja, jį informavo mus, kad negali atvykti iš posėdžio, todėl kuriame dabar yra, taigi ištrauksiu dar vieną pavardę. Roberta Metzola. Ar ji yra salėje? Ar ji yra? Pavadė Metsala, kur jūs esate? E Nėra jos čia. Pana Rovana Plam. Ar sutinkate būti balsų skaičiuotoje? Labai ačiū Jums. Tokiu atveju prašau balsų skaičiuotojus užimti savo vietas prie atitinkamų balsadėžių. Pone Plam, jūs busite skaičiuotoje e, balsų nuo N iki R. Taigi prašom jūs nueiti prie tos balsadėžės. Priminsiu taisyklę. Turime išrinkti tris vicepirmininkus, turite maksimaliai balsuoti už tris arba minimaliai už du Kitu atveju jūsų biuleteniai bus laikomi negaliojančiais. Tuo tarpu išdalinami balsavimo biuleteniai. bene.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

Ar baigta visa operacija? Allora, le operazioni di voto sono. Mm, taigi, balsavimas baigiamas. Dabar galima. Kviečiu e, balsų skaičiuotus nueiti į atitinkamą salę skaičiuoti balsų, o posėdis sustabdomas.